klausimas yra inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateitie valdant Europos ūkius. Žodį norėčiau suteikti pranešėjui, ponioj Hoitema. Keturios minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pone komisarė, čia mes kalbame apie rimtas problemas, tačiau šių problemų priežastys dažniausiai yra tos politikos, kurias įgyvendiname. Yra daug galimybių, tačiau jomis negali pasinaudoti ūkininkai. Tačiau turime suteikti jiems galimybę pasinaudoti tuo, kas egzistuoja. Apie tai ir kalbama mano pranešime. Dėkoju Žemės ūkio komiteto kolegoms už įdėtą darbą iš šį pranešimą, nes jie padėjo pagerinti pranešimą, kalbam apie klimato kaitą, apie, apie įvairovės išsaugojimo būtinybę, kalbama apie e, išteklių trūkumą ir atsparumą kai kurių kultūrų antibiotikams. Tai yra didžiuliai iššūkiai, iššūkiai, kuriems reikalingi nauji sprendimai. Žemės ūkis gali tuos iššūkius atremti, E, turėdami reikiamą kompetenciją galime turėti vis geresnių produktų, mažiau kenkdami aplinkai, galime pagerinti visų gerbuvį. Tuo tikrai yra kuo didžiuotis. Žemės ūkis gali e, būti labai aukšto lygmens. Mes galime e, taikyti įvairias technikas, turime pakeisti trašas, perėtami prie natūralių trašų ir panašiai. Manau, kad mūsų užduotis yra padėti ūkininkams. Esame tie, kurie turi gebėti išmaitinti žmonės ir kartu saugoti aplinką. Ūkininkams reikia leisti inovuoti. Tai yra svarbiausia žinia iš mano, e, iš, iš mano pranešimo. E, potencialas to sektoriaus, žemės ūkio sektoriaus dar kol kas nėra visiškai panaudotas. Nepaisant uh, įvairiaus reguliavimo, ne viską pavyksta išspręsti. Ūkininkai geba daug daugiau negu daro iki šiol. Tad nereikėtų, kad mums vadovautų kažkokios grupės, kurios, kurioms nerūpi žemės ūkio ateitis. Ūkininkai turi būti savo likimo kalviai. Reikėtų, kad jie turėtų galimybės pasiekti išsikeltus tikslus. Turime palikti jiems erdvės kad jie galėtų imtis naujų priemonių ir jas įgyvendinti. Nereik... Be abejo, ūkininkai turi laikytis taisyklių, bet dažnai tos taisyklės parengia už stalų sėdintys biurokratai ir ūkininkai yra priversti jas taikyti. Kai kurios taisyklės jau yra pasenusios, tad manyčiau, kad būtina e, dėkti naujas technikas, kartu palieka daugiau erdvės ūkininkams. Žemės ūkis turi galimybę prisidėti prie rydienos ekonomikos plėtojimo. E, galima e, pagerinti daugybę dalykų kartu saugant aplinką. Būtina, kad mūsų produktai patektų, būdami nekenksmingi sveikatai, patekti ant mūsų stalo. Būtina, kad žemės ūkis e, nebūtų toks didelis CO2 išmetimo šaltinis. Turime kalbėti apie tai, kad veikti turi ne tik politikai, bet ir patys ūkininkai. Mano pranešime kalbam apie daug galimybių šią linkmę. Tikiuosi, kad kolegos mano bandymus parems, o tai yra bandymas rydienos politikos žemės ūkio centre matyti žmonės, ūkininkus. Tai yra reikalinga tam, kad galėtume pasiekti uh, pozityvaus poveikių žemės ūkiui. Dėkoju. Pradėsime nuo ponios Petir, o laiko pasisakyti užteks visiems. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jeigu bendroji žemės ūkio politika garantuoja ūkio produktus, Tai yra puiku, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip vystosi žemės ūkis ir kaip jis finansuojamas. O finansavimas turi būti pakankamas visiems lygmenims. Tik taip galima pasiekti žemės ūkių zonų gyvybingumo ir užtikrinti tvarų vartojimą. Pranešėjas atsižvelgia mano pakeitimus, kur aš ir kalbu apie mažų vidutinių įmonių vaidmenį. Jos prisideda prie kaimiškųjų vietojų, vietovių plėtros ir prisideda prie gamtinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo. Žemės ūkis turėtų būti vertintinas dabar kitaip. Jis turi būti vertinamas gamintojo, vartotojo lygmenių, būtina vertinti jo pridėtinę vertę. Tas santykis tarp gamintojo ir vartotojo turi būti išlaikytas ir turi būti grindžiamas inovacijomis ir žiniomis. Inovacijos žemės ūkija yra labai svarbus dalykas, sako ponas Rausantas. Būtinai tai įtraukti ūkininkus, būtina įtraukti juos į įvairius ieškojimus, inovacijų taikymą. Visą tai turi pasitarnauti visiems ūkiams ir visokio tipo ūkiams. Visiems turi būti suteikta galimybė gauti finansinius reikiamus išteklius. Būtina padėti tiems, kas dirba ultraperiferinėse zonose. Ten žemės ūkis yra būtinas sektorius, kad būtų galima užtikrinti užimtumą. Žemės ūkio dėka išmaitinami žmonės. Būtina, kad jis nekenktų aplinkai, kad nebūtų skatinama klimato kaita. Mums būtini naujoviški sprendimai, technologijomis paremti sprendimai. Tačiau būtina gerbti ir tradicinės praktikas. Ūkininkai turi būti dėmesio centre, jie turi būti svarbiausi pasikeitimo veikėjai ir jie taip pat turi turėti reikiamų žinių visam tam ačiū είναι η καλύτερη, ίσως και η μοναδική απάντηση στο... Mažos ir tradicinės e, žemės ūkio įmonės būtų vienintelis atsakas Amerikos žemės ūkio modeliui, nes e, vykdami bendrąją žemės ūkio politiką mes bandome e, kažkaip čia perkelti Amerikos žemės ūkio modelį, bet jis tinka tik tai stambioms įmonėms ir jis greuna mūsų aplinką, mūsų sveikatą ir nesuteikia ateities kartoms e, galimybės išgyventi. Todėl yra labai svarbu išlaikyti mažas šeim, šeimos e, įmonės, mažus šeimos ūkius. E, ir yra labai svarbu, kad, e, e kad taip pat ir. E, Politikai tą suvoktų, o TTIP susitarimas prie to neprisidės. E, mes norime skatinti ir remti tik tai e, stambes Amerikos Europos įmonės e, ir stambiosios. E, e Stambiosios valstybės jau už tai pasisakė, bet tokiamis sąlygomis neišgyvens tradicinės uh, ūkio įmonės. Dėkoju inovacija, inovacijos yra pagrindinis prioritetas, kalbant apie žemės ūkį, nes žemės ūkis susiduria su tokiamis grėsmėmis kaip klimato kaita. E, ir mes turime e, skatinti inovacijas, kad žemės ūkio sektorius išliktų tvarus. Iš tiesų, ūkininkai turėtų ateityje turėti galimybės pagaminti daugiau iš mažiau išteklių. E, ir naujos žemės ūkio technologijos iki šiol labai kukliai taikomos ūkiuose. Pone komisarė, pagrindinis iššūkis, kuris laukia mūsų, yra žinių perdavimas nuo mokslininkų ūkininkams, kad inovatyves technologijas e, jie būtų skatinami naudo, naudoti, e, suteikiant jiems naujas finansinės galimybės ir E, kad būtų e, toje srityje nauji teisės e, aktai. 2050 metais žemės ūkio įmonės skirsis labai nuo dabartinių žemės ūkio įmonių. Sebastija. Dėkoju toliau, ponė Sebastija. Ponas Sebastija. Gracias, Dėkoju, ponė pirmininkė mes kalbame apie labai svarbę temą, apie inovacijų skatinimą žemės. Tai yra labai svarbus, bet ne vienintelis aspektas, kuris padėtų šiam sektoriui nugalėti krizę. Ir tai yra taip pat susijęs su Europos komisijos politika. Inovacija galėtų pasiūlyti daug potencialo ateičiai. Ir svarbiausias dalykas yra e, tvarumas, todėl mes neturime e, supriešinti tvarumo ir inovacijų. E, Mes turime atsijėti žemės ūkį nuo e, chemijos pramonės, mes turime bandyti pigiau gaminti, turime skatinti biologinę įvairovę. Ir tai nereikštų ėjimo atgal, tai būtų kaip tik pažanga. Eimas į priekį, mes taip pat siekiame tvaraus žemės ūkio. E, kad jis galėtų atitikti maitinimosi poreikius. E, iš tiesų mes turime padaryti viską, e, panaudoti visas gamtos mums siūlomas išgalės, kad, e, kad sukurtume tokį žemės ūkį. Dėkoju toliau ponas Sanį. Dėkoju ponė pirmininkė. Pritariu, kad inovacinės technologijos žemės ūkio srityje yra labai svarbios ir mums reikia dabar jau kažkokios informacijos iš komisijos, kad mes galėtume e, formuoti atitinkamą viešąją nuomonę, nes dabar vyrauja atitinkamas pasipriešinimas. Taip pat mes turime sukurti geresnį ryšį tarp e, mokslininkų ir tarp ūkininkų. mes jau e, anksčiau e, kalbėjome e, parlamente, kaip, kuo galima pakeisti lifositus. E, iš tiesų, pasaulis nesikeičia, kai yra sukūriamas naujas informavimo biuras. Manau, kad komisija turėtų skirti daugiau dėmesio e, tam, kad būtų skatinama inovacijų sklaida ir kad ūkiuose būtų naudojamos tos inovacijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Kaputo, efektyvus žemės ūkis mums yra tikrai būtinybė, kad mes galėtume atitikti e, šių dienų poreikius. Modernios įmonės, žemės ūkio bendrovės, jos ne tik gamina kažkokius produktus, jos yra multifunkcinės, jos e, perdirba produktus, e, jos yra taip pat susiję su, su turizmu jos yra susiję su informacinėmis technologijomis, sensorinėmis technologijomis. Visa tai e, e, ir tai taip pat visa tai E, turėtų padėti geriau kontroliuoti e, gamybos procesus. Aš pasisakau už modernes technologijas, nes manau, kad jos prisida prie to, kad žemės ūkis taptų patrauklus ir jauniems ūkininkams. Todėl man atrodo, kad komisija šioje srityje turėtų padaryti daugiau, kad skatintų inovacijas žemės ūkio srityje. Dėkoju, dabar baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą ir žodį suteiksiu komisarui. You, uh, like Ačiū, noriu padėkoti ponui Hodumer už tai, kad parengė šį pranešimą apie inovacijų skatinimą ir ekonomikos plėtrą būsimo Europos tūkių valdymo srityje. Ir aš tikrai taip pat pats pasisakau už tokių inovacijų plėtrą ir labai džiugu pasakyti, kad tie procesai jau vyksta ir yra dėgiamas tokios inovacinės technologijos mūsų žemės ūkija. Kad būtų galima reaguoti į tokius iššūkius kaip klimato kaita arba kitus su aplinka susijusius veiksnius. Kaip tik taip mes tuomet didiname maisto grandinės tiekimo patikimumą Ir ponas pranešėjas labai aiškiai akcentavo, kurios vietos jo pranešime yra svarbiausios ir komisija. E, taip pat atkreips dėmesį į informacinėmis ir ryšių technologijomis paremtus valdymo metodus, galinčias e, tiesiog palengvinti, efektyvinti visus valdymo procesus žemės ūkija. Na ir be abejo, suvokime, kad e, vietos lygmenių sprendimai geriausiai yra tuomet, kuomet ten ir yra priimami. Tad komisija negali čia visko prisijimti savo ir ragins e, atitinkamus subjektus veikti savarankiškai. Ir pravartu yra prisiminti, prisiminti kaip uh, apie inovacijas kalbama dabartinėme politikos priemonių rinkinyje, galvojant apie 2020 metų darbo tvarkę. Daugiausiai paramos ar dėmesio susilaukė būtent miškininkystė ir žemės ūkis kaip sektoriai, kuriems e, reikia padėti dėkti naujas technologijas valdymo srityje. Ir Horizontas 2020 programoje jau matote, kad esame atsižvelgę į daugelį dalykų, apie kuriuos kalbama pranešime. Tai didžiausia mokslinių tyrimų programa 2014-2020 metų laikotarpiu numatyta 8 milijardai eurų ir beveik 7 milijardai yra skiriami būtent šioms technologijoms e, plėsti. Pusantro milijardo eurų generalinis agri e, direktoratas e, yra numatęs taip pat skirti pagal šią programą lėšų. Ir bus galima finansuoti 112 projektų. Ir per paskutinius trejus programos e, metus e, vėl bus peržiūrėtas lėšų skirimas, taigi nuo 17 metų šie procesai vyks. Ir panašu, kad valstybėse narėse suskaičiuosime apie 3,5 tūkstančio bandomųjų projektų, vykdomų taip pat ir pagal kaimo plėtros programos finansavimą. Taip, sutelkę jėgas, galėsime organizuoti plataus masto projektus ir tikime, kad politikos priemonės derinti tarpusavyje verta ir tai yra gera mūsų taikoma praktika. O kaip tik praėjusią savaitę sustikau su ES žemės ūkio ministrais ir vykome į, su kai kuriais ministrais į Eindhovenę vykusią žemės ūkio produktų mugę, kur įvairūs žemės ūkio produktai yra pritaikomi ir visai naujose strityse, kaip išteklius. Tai yra irgi dalis e, naujų E, inovacijų, taigi dar kartą dėkoju autoriai už jo rengiamą pranešimą.